herr präsident liebe brangūs kolegos skelbiu vasario 19 dieną 2009 metais nutrauktą Europos parlamento plenarinę sesiją. Mes ją atnaujiname. Brangus kolegos, aš kalbėsiu tą kalbą, tos šalies kalba, kurioje vyko šis baisus įvykis. Jūs girdėjote, uh, kad Nazarin armijos bazėje buvo užpulta ir du kariai buvo nužudyti. Sėme, kad Quincy iš Birminghamo ir Sepingingis.